tvarkos. Norite kalbėti taip? Ką, nu, ką norėtumėte mums pasakyti? Dėl vedimo tvarkos, taip? Taip. Norėčiau dėl teisinės problemos pasisakyti. Ji nutiko mano šalyje. Aš buvau apkaltintas. Um, Aš buvau išteisinta ir noriu padėkoti kolegoms už parodytą paramą. Taip pat noriu padėkoti kolegai Agnijų, kuris buvo tvirtas kaip uola ir niekad manim nesuabejoju. Ačiū taip pat Nigelui Faradžiui, ir, nes jis nuolatos palaikė su manim ryšius. Aš norėčiau padėkoti visiems, kas tikėjo manimi. Edward Ferond tikrai nuostabus politikas Marine Le Pen, nuostabioji Marie Le Pen. Labai labai dėkoju už visą paramą. Ji tikrai man labai pravertė. Σας παρακαλώ να μην καταχράσετε τις ανεκτικότητες. Jūs dėkojote, tai reiškia, kad jūs nekalbėjote dėl posėdžio vedimo tvarkos. Todėl aš norėčiau jūsų paprašyti ateityje šitaip nesielgti. Jūs galite padėkoti ko, kolegoms kitomis, kitais būdais, galite nusi, nusiųsti jiems gėlių. Nu kągi, dabar siūlyčiau perėti prie balsavimo. Pirmiausia, balsuosime dėl ponios Hautalos pranešimo vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Telos tis psichoforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl pono Lavija pranešimo. Vartinis balsavimas. Prašau balsuoti. Telos psichoforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl kito levyje pranešimo. Balsuojame. Vartinis balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau balsuosime dėl ponios Kaufman pranešimo. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie ponios Grisbek pranešimo. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau periname prie Krisogonos pranešimo. Dabar balsuosime dėl prašymo atšaukti pono Ivaškevičiaus imunitetą. Prašau kelti ranką, kas balsuoja už. Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Perėmėme prie kito pono Krisogonos pranešimo. Prašymas atšaukti parlamento nario pono Ivaškevičiaus e, imunitetą dėl kitos problemos, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. Toliau perėmėme prie ponios Ferrara pranešimo dėl prašymo atšaukti parlamento nario Floriano Filipo imunitetą, kas už, Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Einame prie pono Pirinski pranešimo dėl Europos platformos. 62 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. Toliau pereiname prie 64 pakeitimo vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Τέλος της ψηφοφορίας. Balsavimas baigtas. Απορρίπτεται. Atmesta. Toliau balsuosim dėl 62 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Kas susilaikė? Patvirtinta. 63 pakeitimas. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Telos psichoforija. Balsavimas baigtas. Poriptėte. Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso pasiūlymo, kas už, kas prieš, kas susilaikė Patvirtinto. Toliau balsuojame dėl teisėkuros rezoliucijos. Vardinis balsavimas. Prašau balsuoti. Telos psichoforijas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Στην έκθεση Demesmaker. Dabar keliaujame prie kolegos Demesmaker pranešimų. Ir čia balsavimo šiek tiek daugiau. 11 paragrafas, 3 jo dalis. Keliame rankas, kas už pirmąją dalį. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Trečioji dalis už. Norėtumėte pasitikrinti, taip? Tikrinamės dėl antrosios dalies 11 paragrafo. Pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta. Didelė balsų persvara. Trečioji dalis 11 paragrafo. Balsuojame keldami rankas, kas už. Prieš. Susilaikėm. Patvirtinta. 25 paragrafas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 29 paragrafas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 31 paragrafas. Dviejų dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Keliame rankas kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40 paragrafas, kas už pirmąją dalį. Keliame rankas, kas už, prieš, susilaikė, Patvirtinta. Antroji dalis. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 41 paragrafas. Keliame rankas, kas už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 42. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 58 e, paragrafas, 3 dalys. Tris dalys, kas už pirmąją. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patikrinkime dėl 58 paros dalies balsavimo rezultatą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Didelė balsų persvara. Na, tikiuosi, kad neprašysite dar kartą pakartoti balsavimą. Trečioji dalis keliame rankas, kas už. Prieš susilaikė, patvirtinta. Septyniasdešimt antras paragrafas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 paragrafas, kas už pirmąją dalį, Atsiprašau, sako pirmininkas. Grįžkim prie 71 paragrafo. Trys dalys originalaus teksto. Rankos pakelimukas už pirmą. Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Trečioji dalis už prieš, susilaikė, patvirtinta. 72. Trasis paragrafas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 78 dabar. 78 e, paragrafas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Antroji dalis už, prieš, susilaikė. Turėtume pasitikrinti dėl antrosios dalies 78 paragrafo. Balsuojame vardiniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta nedidelė persvara. 80 paragrafas vidalis. Pirmoji dalis. Rankos pakelimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis. Dėl jos turime balsuoti vardiniu būdu. Pradėkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antrasis pakeitimas po 80 paragrafo. Rankos pakelimų kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 81 paragrafas. Dvi dalis. Vardinių būdų balsuojame. Dėl pirmosios dalies. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Vėlgi vardinis balsavimas. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 82 paragrafas, vardinis balsavimas. Pradėkime. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 88 paragrafas, vėlgi vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. Trečias pakeitimas. Po 90 paragrafo rankos pakelimu, kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Pirmasis pakeitimas. Rankos pakelimu kas už, prieš, susilaikė atmesta. Balsuokime dėl visos rezoliucijos vardinių būdų pradėkime. Baigiame balsuoti. patvirtinta didelė balsų dauguma. Ačiū, o dabar pereisime prie balsavimo paaiškinimų.